Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas dėl padėties Libijoje ir dabar suteiksiu žodį. Norėčiau suteikti žodį ministrui. Palauksime keletą minučių, kol jis užims savo vietą. Minister Konders. Pone ministrė Konders, prašom žodis jums. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, džiaugiuosi galimybę susitikti su jumis šiandien ir pakalbėti apie svarbę temą. Frederikos Mogherini vartų Libijai Dar prieš akis išlieka daug iššūkių. Mes matėme padarytą didžiulę pažangą po paskutinių diskusijų Europos parlamente. Buvo pasirašytas politinis susitarimas Škirate gruodžio 17 dieną. Pirmininkaujantį valstybę ir tarybą buvo informuoti. Jos dirba. Ir taip pat buvo paskirta laikinoji saugumo taryba. Sausio 8 dieną e, vyriausioji įgaliotinė vyko į vietą ir aptarso su visais nariais apie greitą ir ilgalaikę paramą iš ES Libijai. ES 108 milijonų eurų paketas jau yra parengtas ir jis pradės būti naudojamas šalyje. Taip pat buvo pasirašyti susitarimai tarp savivaldybių e, Mišrados ir Tabarga ir dėl to baigsis nesutarimai, kurie tęsiasi nuo 2011 metų revoliucijos. Vakarų Tripolyje, e, Surmane ir Pietuose. Sustarimai nėra stiprus, bet ir tuo regai kovojo mėnesių mėnesiais. E, sausio 28 dieną buvo balsuojama dėl Libijos politinio susitarimo ir čia e, bus pripažįstamas e, jungtinių tautų vadovautas procesas. Tačiau būtina ir toliau diskutuoti ir visgi tikimės, kad Libijos vadovai suvoks, jog nėra kitos alternatyvos tik atstovauti visiems regionams ir visoms socialinėms ir politinėms grupėms. Ir reikia suteikti tikrą viltį e, Libijos gyventojams, jog šalis e, galės e, išbristi iš terorizmo ir pasiekti Libijos integralumo ir šalies vystimuose. Prioritetai bus užtikrinti saugumą šalyje ir kova su Daesh. Žmogų, žmonių saugumą turi užtikrinti patys Libijos gyventojai. Libija turi sukurti naują saugumo sąrangą ir čia ES e, suteiks visą būtiną paramą ir mokymus, jeigu naujoji valdžia to prašys. Mūsų atstovai Tunise veikia aktyviai ir rems naujasis, naująją Libijos vadovybę rengiant naujus planus. Taip pat bus siekiama sustiprinti plana, civilinius planavimo gebėjimus išplėstoje ES misijoje. Taip pat bus dirbama daugelį sričių, e, kalbant apie paramą policijai, kovą su terorizmu, muitinės ir migrantų klausimus. Pone pirmininkė, demokratinis e, perimas prie demokratijos Libijoje yra sudėtingas procesas, tačiau buvo pasiekta didelė pažanga, e, rengiant Libijos susitarimą su Libija. Aišku, šalis susituria su chaosu, yra ties katastrofos riba, bet viso to galima išvengti. Mūsų uh, pareiga, kaip Libijos kaimynų pareiga yra remti Libijos demokratizavimo procesą ir raginti šalį pačią to imtis. Dėkuoju išdėmesį. Now, uh... Ačiū, ponė ministrė. Dabar norėčiau paprašyti poną Broką pakviesti pasisakyti. Jo nėra, taigi, ponė Gabriel, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Šiandien mūsų prioritetas yra Libija ir turime pasiekti tarptautinį sustarimą. E, Tripolyje vyriausybės e, paskirimas rodo, jog šalis išlieka susiskaldžiusi, joje klesti terorizmas. Žiniasklaidoje padėtis Libijoje yra nuolatinis skandalo objektas. Tačiau būtina pasiekti stabilumo ne tik Libijos klausimų, bet taip pat kalbant ir apie kitus, kitas valstybės regione. Čia mes kalbame apie iššūkius saugumui tiek regiono, tiek ir tarptautiniu mastu. Šiandien Europos Sąjungos vaidmuo tiek trumpu, tiek vidutiniu laikotarpiu turi reikšti, jog Reikia gyventi priemonės kartu su e, Libijos vadovybė. Būtina valdyti sienas ir greitai paskirti naują civilinę misiją. Mes ir toliau turime sutelkti tarptautinę bendruomenę tam, kad būtų atkurta šalies ekonomika. E, bus neįmanoma užtikrinti politinės taikos, jeigu šalies vyriausybė bus neveiksni ir nebus užtikrintas ekonominis klestėjimas šalyje būtinas tarptautinės bendruomenės, e, būtina užtikrinti tarptautinės bendruomenės paramą. Afrikos sąjunga ir visi kiti veikėjai turi e, dirbti iš vien tam, kad būtų užtikrintas saugumas ir užkirstas kelias radikalizmui. Tik kartu mes galime pasiekti, kad padėtis Libijoje nebeblogėtų, kaip tai vyksta kiekvieną dieną. Ačiū. Dabar ponia Boština. Šiandien Ačiū. Pirmininkė, ministrė Kondars. Naujausia informacija iš Libijos rodo, kad šalis yra ant ribos. Ir mes nežinom, kokia bus situacija. Humanitarnė padėtis yra katastrofiška. Daešui pavyko įsitvirtinti Anksčiau Daesh turėjo tik keli, keli šimtus kovotojų, dabar atrodo, kad jų yra tūkstančiai. Nesunku suprasti, kągi reiškia kova su jais. Nacionalinės vienybės vyriausybė yra labai svarbi ir mes kreipiamės į atstovų rūmus pademonstruoti kompromisinę dvasę ir pateikti naują ministrų sąrašą. Aš tikiuosi, kad per ateinančias valandas tai bus padaryta, tačiau tai bus nedidelis žingsnis į tinkamą pusę, nes iššūkių yra daug ir visus juos būtina skubiai atremti. Dar vienas svarbus klausimas iki šiol sankcijos taikomos tam tikriems žmonėms egzistavo, tačiau jos niekuomet nebuvo taikytos. Manau, kad reikia imti taikyti tas sankcijas žmonėms, kurie trukdo Libijai. Turime spręsti katastrofišką humanitarnę ir saugumo problemą šalyje. Mums reikia ES ir tarptautinės bendruomenės pastangų Nigerijos prezidentas ponas Buhari šį rytą kalbėdamas sesijoje sakė, kad padėtis Libijoje nėra tik vietinė problema, ji tampa regioninė, didelė problema, kuri turi pasiekmių visam regionui. Regionas yra kamuojamas daugybės krizių. Libijai reikia vieningos kariuomenės, kuri pajėgtų išrauti Daesh Tačiau be tarptautinės bendruomenės pastangų tai nebus įmanoma. Dėkuoju dabar ponas Tanok. Vieną minutę, ponė pirmininkė, jungtinė tautų dėrybos vyksta. Mes turime būti optimistais ir tikėtis, kad susitarimas bus vykdomas. E, mes tikimės, kad bus suformuota nacionalinės vienybės vyriausybė. Diskusijoms ir dėryboms reikia laiko. Mes negalime ignoruoti ISIS svarbos didėjimo regione ISIS kalba apie savo pažangą. Dabar jie nusitaikė į Libiją. Mes turime svarsyti visas įmanomas galimybės. Aš džiaugiuosi, kad Junktinės Amerikos valstybės galvoja apie galimas, galimus išpolius prieš ISIS Libijoje. Pranešime E, sakoma, kad Prancūzija nesvarsto karinių veiksmų galimybės, bet kitos šalis, e, Junktinė karalystė, manau, galėtų pritarti tokiems veiksmams, nes mes buvome aktyvus Libijoje, kai žlugo Gaddafio režimas. Aš manau, kad mes turime rūpintis kaiminystės politiką, nes jeigu padėtis negerės, kils didžiulė rizika ES, ypač kalbant apie migracijos krizę. Dėkoju. Dabar ponas Telička, dvi minutės. Uh, Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ministrė už tai, kad suteikėte mums informacijos. Taip pat norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolegos iš kitų frakcijų, kurie E, sakė, kad frakcijoms pavyko susitarti dėl rezoliucijos projekto. E, rezoliucijos tekstas yra tikrai gerai subalansuotas. Rytoj dėl jo bus balsuojama. E, Nigerijos prezidentas mums sakė, kad krizę patiria ne tik Libija, bet visas regionas prie Saharos. Visas regionas patiria krizę ir jau ne vienerius metus tame regione vyksta e, žmonių kontrabanda, ji vis labiau intensyvėja. E, migrantų problemos yra tikrai didžiulės ir dabar atėjo pats laikas pasiekti susitarimą. Ką mes galime padaryti, kad padėtumėm Libijai? E, paminėsiu Sinekovanon Tai yra būtina sąlyga. Reikia e, bendrauti, tik, su, bendrauti su visomis sustarimo šalimis. Mes žinome, kad e, kai kurios valstybės narės, kai kurie politikai naudojasi neformaliais kanalais, bet to nereikėtų daryti. Praktiškai visą pakrantę Libijoje valdo ISIS, bet ta teritorija nėra toli nuo Europos Sąjungos ir e, tikrai e, yra tikimybė, kad konfliktas plis. Mes turime vengti kartoti tas pačias klaidas, kurias jau padarėme praeitie. Tai bus tikrai nelengva. Bet būtina tai padaryti. Na ir galiausiai, jeigu politinių pastangų nepakaktų, ar reikėtų intervencijos Aš žinau, kad e, e, prieš įsis nukreipta koalicija tokio sprendimo dar nepriemė, bet tai būtų tikriau išeitis kraštutiniu atveju. E, ponas Kuso pirmui. Ačiū. Pirmininkė, mes matome, kad kyla, kyla problemų įgyvendinant Libijai skirtą jungtinių tautų dokumentą. Aš tikiuosi, kad mes neatsisakysime e, dabar taikomo lėto, bet nuolatinio metodo. Mes jau girdėjome, kad NATO generalinis sekretorius kalbėjo apie naujus karinius veiksmus, bet prisiminkime, kas atsitiko praėjusį kartą, kai NATO įsikišo, šalis buvo sugriauta, tūkstančiai nekaltų žmonių žuvo, e, suklestėjo terorizmas mes atmetame bet kokius karinius veiksmus. NATO neturėtų e, perimti jungtinių tautų vaidmens. Turime sustabdyti bet kokį ginklų eksportą, e, taip pat turėtumėm sustabdyti kovotojų finansavimą kovotojams. Ačiū toliau, pane Lochbiller. Ačiū pirmininkė. ES turėtų padėti jungtinių tautų veiksmus Libijoje. Ir taip pat būtina sudaryti vyriausybę, jie turi pasitikėti ir kitos politinės frakcijos, e, alternatyvos nėra. Būkime realistai. Jeigu e, Tripolio e, vyriausybė nesims bendrų veiksmų, tai ne, nebus įgyvendintas taikos procesas. Mes matome, kad e, e, e, Libijoje gali vis labiau, vis daugiau naujų teritorijų gali užgropti ISIS, turime su to kovoti. Bet tie, kas mano, kad viską galima išspręsti kariniais veiksmais, tie klysta. E, tokie kariniai veiksmai e, ne tik pasmerkti žlugti, e, jie tik tais dar labiau įpilto lyvos į ugnį. Tokie veiksmai būtų panaudoti propagandos tikslais. Eunafomet ginkluoti veiksmai turėtų būti nukreipti prie, jeigu jie būtų nukreipti į, į Libiją, tai tik dar labiau įkaistų konfliktas. Uh, Žmogaus teisų padėtis vis prastėja. Žmonės yra grobami, kankinami, vis daugiau naudojama smurto prieš žurnalistus, pabėgėliai gyvena siubingomis sąlygomis, to negalime taikstytis. E, tarptautinė bendruomenė negali sukurti antrosios Sirijos. E, Libijos vyriausybei reikia e, teikti humanitarinę pagalbą, jai padėti. Taip pat mes turime daryti viską, kad E, tarptautiniai tribunolai teistų tuos, kurie e, siubingai pažydinėjo žmogaus teisės. Ačiū. E, yra pateik... iškelta melinoji kortelė. Panas Tenok norėtų užduoti klausimą. Panui Permoj. Bet jau per vėlu. Atsiprašau. Ponas Kastaldo. Trys minutės. Ačiū, pirmininkė. Panašu, kad mūsų politikai e, imasi bet kokiu veiksmu tam, kad tik nesudarytų tokio įspūdžio, kad jie nieko nedaro. Ir labai dažnai taip daro ir Mateo e, Reinsi, mano šalies ministras pirmininkas. E, Kai kada įmamasi karinių veiksmų, e, nežinant netgi, koks yra konkretus tų karinių veiksmų tikslas. E, bet tai yra tikras nusikaltimas. 2011 metais buvo e, nuverstas nuo valdžios nusikaltelis Libijoje. Valstybės sekretorius Blumenthal, Blumenthal iš JAV spaudė Sarkozy imtis veiksmų, siekdamas savo tikslų, ekonominių tikslų ir taip pat jis e, e, darė viską, kad būtų nuverstas, kad darė. E, iš tikrųjų, ir JAV diplomatai ėmėsi įtartinų veiksmų. Kai aš išgirstu, kokia dabar padėtis Libijoje, tai man atrodo, kad daug kas e, siekia imtis tokių veiksmų, kurie iš karto turėtų poveikį. Bet pažiūrėkime, e, ką daro ISIS, kas atsitiko Paryžiuje e, Politikams panašu, kad rūpi tik ekonominiai interesai, bet ne europiečių e, e, saugumas. Jeigu e, mes bombarduotumėm Libiją, tai ar sugebėtumėm įveikti ISIS? Ar nesukurtumėm tokios pat situacijos, kaip kad po Sadamo Huseino žlugimo? Ir taip atsitiko e, ne dėl kažkokios tai ideologijos, bet dėl e, politikų klaidų. E, kai kurie politikai galėtų būti tiesiog vadinami vietos politikų kolaborantais. Matome, kad regione įsivyrauja vis didesnis chaosas ir mūsų įsikišimas, ko gero, viską tik dar labiau pablogino. Mes negalime, kad e, dar kartą įvyktų tokia katastrofa, kokia jau yra įvykusi. Jeigu tai atsitiktų, tai tikrai atsisuktų prieš mus. Ponas Borgėcijo, prašom. Ačiū pirmininkė e, keletas parlamento narių parengė laišką. Ir ten kalbama apie tai, kad dėl embargo neįmanoma e, e, kovoti su ISIS ir būtent dėl to skundžiasi Libijos politikai, Libijos parlamento nariai. Pažiūrėkime, kokie yra Prancūzijos ir JAV karinių veiksmų rezultatai. Panašu, kad dabar e, Libija visiškai nebevaldo savo sienų. Migrantai plūsta į Europą. Po to, kai žlugo Gaddafi režimas, ES e, e, taip pat ES turėtų e, pasirašyti panašių sustarimų su Libija, kokių jau turi Italija. Iš Libijoje yra apie 400 tūkstančių migrantų, kurie yra pasirengę vykti į Europą. Ir tarp jų e, e, gali įsipainioti tikrai labai daug teroristų, įsiskovotojų. mes e, turime atsižvelgti e, rimtai e, į tą laišką, kurį gavome iš Libijos parlamento. Mano rankose yra štai šitas laiškas, tikrai norėčiau, kad jį būtų atsižvelgta. Mike, please, Mike. In... Pone Dots, mano rinkiminėje apylinkėje Šiaurės Airijoje buvo finansuojamas yra terorizmas. Westminsteryje buvo statytas komitetas, kuris kritikavo ministrą pirmininką Tony Blairą už jo negebėjimą užduoti atvirus klausimus dėl aukų nukentėjusių nuo yra, kuomet Kadafis buvo valdžioje. Nebuvo atsižvelgta į terorizmo aukų pageidavimus. Būtina užtikrinti tvarę taiką Libijoje tam, kad mes toliau galėtume susidaryti dėl tinkamo finansinio sprendimo šioms nekaltoms aukoms. Ten yra pažeidinėjamos pagrindinės teisės, vis didėja nusikalstamumo grėsmė. Mes privalome palaikyti yra nuo yra terorizmo nukentėjusias aukas ir užtikrinti jų teisę į sąžininką kompensaciją. Ačiū dabar ponas Burukas vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, komisija, ponios ir ponai. Aš manau, kad mes turime suprasti, jog būtina sukurti stabilumą Libijoje, nuo to priklauso ir mūsų stabilumas. Ir dėl to yra būtina taikyti ir toliau tęsti taikos procesą. Tai turi daryti ir vyriausiai galiotinė, ir valstybės narės. Tokiu taip pat e, galbūt reikėtų e, panaudoti ir ES misiją E, tai yra svarbu kovojant su e, priekyba žmonėmis, e, siekiant pažaboti migrantų srautus. Migrantai dabar plūsta, tiesiog plūsta link Italijos. Taip pat būtina užtikrinti stabilumą šalyje ir dėl to reikia teikti ekonominę pagalbą, saugumo pagalbą, tam, kad būtų atkurtas stabilumas šioje šalyje mes irgi turime e, vykdyti savo įsipareigojimus. Valstybės narės labai daug kalba, bet e, nei viena e, dar neįnešė savo finansinio indėlio į Afrikos šalims skirtą fondą. Bet tų lėšų reikia tam, kad galėtumėm pagerinti padėtį Libijoje ir kitose šalise yra būtina daryti viską, kad Libijoje neįsivyrautų ISIS, netgi jeigu reikėtų teikti ir karinę pagalbą. Jeigu e, padėtis Libijoje dar labiau pablogės, tai gali atsitikti taip, kaip e, atsitiko Sirijoje ir Irake. Ponas Panseri. Ačiū, pirmininkė. Buvo pateikta rezoliucija ir ji yra gana aiški. Dabar turime e, unikalią progą pagerinti padėtį Libijoje ir atkurti ten demokratiją. Yra būtina, jog e, Libijoje būtų atskirtos valdžios, kad būtų stiprinamos e, valstybinės institucijos, laikantis tarptautinių susitarimų ir atsižvelginti visus Libijai kilančius iššūkius. Na ir šiandien mūsų užduotis yra panaudoti visą politinę ir diplomatinę valią. E, nes nepakanka vien tik tais patvirtinti sustarimą, jį dar būtina ir įgyvendinti, e, siekiant, kad procese dalyvautų visos susijusios pusės, siekiant sutaikyti šalį. Na ir čia aš norėčiau paminėti tris elementus, e, bet tų, kurie jau paminėti rezoliucijoje tikrai norėčiau, kad tai atsižvelgtų taryba ir komisija. Taigi, visų pirma, labai svarbus vaidmuo tenka kaiminėms šalims. Jos labai galėtų prisidėti prie stabilizacijos proceso. Antra. Savivaldybėms taip pat labai svarbus vaidmuo tenka. Libijoje yra daug genčių ir vietos institucijos gali labai padėti e, šalį stabilizuojant. Na ir galiausiai labai svarbu pasakyti štai, ką reikėtų vengti praeities klaidų. E, būtų labai gerai, jeigu tarptautinė bendruomenė e, šį kartą geriau apgalvotų savo veiksmus. Ačiū. Domnul Demesmeker, un minut Ponas Temesmeker, vieną minutę. Mes e, kalbėdami apie Libiją sakome, kad e, Libijoje e, reikia imti skubių veiksmų. Nuolat kalbame apie tai, kad Libijos sienos skilėtos, kad iš ten plūsta pabėgėliai. ISIS e, irgi ten vis labiau įsigali, ne vien tik tais e, Sirijoje ir Irake. E, Libijos pakrantės tik, yra tikrai labai netoli nuo Europos Sąjungos ir dėl to mums irgi kyla pavojus. Ir Čade, ir Sudane yra verbuojami teroristai, kurie vėliau keliauja į Libiją. Mums Taip pat reikia, e, kad būtų Libijoje tokia vyriausybė, e, kuri imtųsi stabilizuoti šalį. Čia reikėtų bendradarbiauti galbūt ir su Afrikos sąjunga. Bet ir mums labai svarbus vaidmo čia tenka. Pone Spinelį, na, aš turiu pasakyti, kad nesu tokia optimistė kaip jūs. Uh, E, e, Libijoje karas vyksta ne vieną mėnesį, jis yra siaubingas. Ir mes nepamirškime, kad e, to pasieka yra migrantai, pabėgėliai. Užsienio kovotojai dažnai kalba apie islamą, bet iš tikrųjų jie galvoja tik apie patį save, kaip apie karo kartą. Taip pat nepamirškime, kad likščiol į darybas nebuvo e, įtraukti kurdai. Į būtina atsižvelgti į, ir į kurdų reikalavimus, jeigu mes norime laimėti prieš ISIS. Po to, kai buvo nuverstas Gaddafi, e, tai tarsi atvėrė e, kelius teroristams ir į Libiją. Aš manau, kad e, Italija, turėdama meni savo kolonijinę praeitį, neturėtų kelti kojos į Libiją. Gracias, señor, señor presidente. Ačiū, ponai pirmininkė, ponai Sebastija. Akivaizdu, kad Europos Sąjunga nesuvaidino kokio nors ypatingo vaidmens Libijoje. Tiesiog labai svarbu žinoti, su kuo bendradarbiauti ir su kuo atmesti bendradarbiavimo pasiūlymus. Tuo labiau, kad Libijoje yra labai daug įvairiausių konfliktinių e, aspektų. Šis nacionalinio susitaikymo procesas iš tikrųjų turėtų būti remiamas iš ES pusės. Kitas dalykas, pabėgėliai kenčia ir e, Taip toliau yra kuriama nestabilumo situacija pačioje Libijoje ir kitose kaiminėse valstybėse. Diplomatinis incidentas, į kurį įsivėlė ir ES diplomatinės atstovybės, rodo, kad problemų gali atsirasti, kai nėra pakankamai įsitraukiama į įvykius. Acceptați un blue card din partea domnului Carver. Ar jūs atsakysite į Carver klausimą pagal mėlyną kortelę? Ar jūs atsakysite į šį klausimą? Ačiū, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Jūs sutiksite su manim, kad Europos Sąjunga įsivėlusi į šitą sudėtingą situaciją nepralaimi, galbūt reikėtų apskritai palikti uh, E, spręsti problemas vietos suinteresuotoms šalims, padedant jungtinėms tautoms, kad situacija dar nepablogėtų. Kolega, aš nepritariu Jums. Aš manau, kad ES turėtų kištis ir karinėmis e, priemonėmis. Mes turime savo interesų Libijoje ir todėl mes e, savo konstitucijose esame įsirašę, kad reikia ginti taiką. Todėl mes turime padėti Libijai. Enfinch. Ačiū pirmininkė. Davidas Kamerūnas e, pritarė jungtinių tautų rezoliucijai, kad būtų atstatydintas. Uh, By overthrowing a dictator using a bombing campaign, Būtų atsakytas e, e, pirmininkas, prezidentas. Labai svarbu vis dėlto, kad neliktų valdžios vakumo, kuriuo pasinaudos kitos jėgos. Kaip vertinti tą humanitarnę krizę prie šalies sienų viduržėmio jūros regione? esanti kilusi krizė atsiliepė ir Skandinavijoje, ir Vokietijoje, ir kitose valstybėse. Negalima eskaluoti situacijos Libijoje. Apie tai buvo kalbėta praeitą savaitę gynybos komiteto e, posėdėje. Labai svarbu, kad ES misija nesužlugtų, reikia tiesiog uh, E, pasimokyti iš ankstesnių pamokų, kai yra tiesiog nušalinami lyderiai, nepagalvojot jūs apie pasikmes. Okay. So Klausimas pagal mėlynai kortelę. Aš labai atidžiai klausiausi ir tikiuosi teisingai supratau, kad jūsų manimu uh, blogai būtų, jeigu apskritai būtų nenušalintas Kadafi savo laiku. Jeigu pažvelgtumėte į, į valstybės, kuriuose yra daroma įtaka be iš ankstinio plano, tai vietoj tikslų įgyvendinimo jūs įnešite sumaišti konfliktus ir tiesiog sulauksite pasiekmių prie savo sienų. Aš manau, tai buvo aišku. Tikoju Arnotų. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, situacija Libijoje. Situacija Libijoje e, buvo įtakota ir Nikolas Sarkozy bei kitų buvusių UMP partijos lyderių. E, Tik Kadafis galėjo suvienyti 150 įvairiausių šalyje gyvenančių genčių ir spręsti nedarbo problemą. O šiandien Libijoje matome didžiulį chaosą. E, gentys kovoja tarpusavyje ir kovoja su ISIS. E, skaičiau e, pranešimą dėl terorizmo ir karo ir ten buvo rašyta, kad Terorizmas ir chaosas Libijoje turi įtakos ir priekybai žmonėmis problemai. Taip pat, kad e, ten rašoma, kad stiprėja ISIS teroristai. Taigi kyla grėsmė mūsų visų saugumui ir turime numatyti, kaip išspręsti nelegalų srautų problemą iš Libijos. Ačiū. Žodis ponui Šoprat vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, situacija Libijoje iš tiesų neraminanti ir ateitis nusimato labai niuri. ISIS perėmė e, naftos e, objektus e, pietričiuose ir stiprėja kitose regionuose. Tai rodo, kad situacija nuolat blogėja. E, todėl turime imtis e, intervencijos į Libiją dėl to, kad e, ISIS stiprėja, be to nuvertus Gaddafi nėra, nebuvo galimybės užtikrinti šalyje stabilumą. Tad mano manimu reikėtų rengti operaciją kartu su Egiptu, nes viena Prancūzija nieko nepadarysi. Taip pat turime pagalvoti apie e, migrantų statuso nustatymą ir pripažinimą Libijoje, o ne tuomet, kai jie jau ją palieka. E, tam reikėtų kreiptis ir į privačias saugumo pajėgas, kurios dirbtų Europos Sąjungai. Ačiū. E, žodis ponui Predai. Vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė. Pasižiūrėjus į Libiją matome tarsi dėžavų. Dar kartą šalis atsidūrė aklygatvyje, e, nepaisant tarptautinės bendruomenės e, pastangų. E, sukurta vyriausybė ir jos pasiūlymas buvo atmestas, nepaisant pastangų gruodžio mėnesį. Ir šiandien sąjunga turi imtis visų įmanomų priemonių, kad uh, galiausiai būtų suformuota teisėta ir patikima vienybės vyriausybė. Jeigu mes nesusitarsime, tai ISIS dar labiau pasinaudos susidariusią padėtimi ir stiprės tai kelia grėsmę ne tik politiniam saugumui, bet ir ekonominiai situacijai. Dėl Daesh veiksmų Libijos ateitis yra apavojuje ir tai gali sukelti katastrofinę ekonominę padėtį. Ir kuomet kalbame apie situacijos, apie problemos sprendimą, turime pagalvoti ir apie karinės priemonės. Jeigu e, to nebus, tai gali mums ir nepavykti e, suformuoti stabilios ir užtikrinti stabilios vyriausybės. Taigi šiandien turime dirbti ranka rankon su Libijos e, lyderiais, kad situacija pagerėtų. Ačiū. Negomeš, dėkoju. Vis, viso, visoms valstybėms narėms nepavyko paremti pereinamojo proceso Libijoje. Tai yra pereinamojo proceso e, į naują kitokią valstybę. Tačiau e, kad būtų pasiektas tas tikslas, reikėjo nuginkluoti e, nusikalstamas grupuotės ir tas grupuotės, kurios buvo Kadafi personalo dalis. Dažnai valstybės narės kaip stručiai slėpia e, galvas mėlyje ir nematė problemų. Tai yra e, atskirų atstovų e, karas, Egiptas, Saudo Arabija, Kataras yra įsimaišę į tą e, karą ir kiekvienas iš jų remia savo sąjungininkus. O islamo valstybei tai tik palengvina e, jų situaciją. E, E, jungtinių tautų e, atstovai dalyvavo dėrybose ir man atrodo, kad e, Libija neturėtų ignoruoti tų dėrybų rezultatų. Man atrodo, kad tai yra neįprasta galimybė Libijai pagaliau baigti karą, nes kitaip bus išpoliai, vykdomi išpoliai Europoje, kurių šaknis yra Libijoje. Mes nežinome, kokias pasiekmes turės karinis įsikišimas iš išorės. ES neturėtų e, taikyti sankcijų e, tom organizacijoms, kurios boikotuoja e, vyriausybės nutarimus. Taip pat reikia daryti viską, kad e, būtų E, kovojama su teroristinėmis grupuotėmis, nusikalstamomis grupuotėmis, su žmonių e, kontrabandininkais, su ginklų kontrabandininkais. Tai yra, e, tai yra esminiai tikslai e, nes kitaip nebus užtikrinto žmogaus teisės ir nepasibaigs pabėgėlių srautas. ES turi veikti, jeigu ji nori užtikrinti saugumą. Pone Fotiga, dėkoju. Aš e, viliuosi, kad vis tik bus įkurta ta e, vienybės vyriausybė, nes tai lemtų sėkmę e, Libijoje. Mes kol kas matome, e, kas vyksta Libijoje. Tai yra mafija, tai yra e, kontrabandininkai, kurie užima e, svarbius postus. Vyriausiai įgaliotinė bando kovo, kovoti su šią problemą. Dėkuoju, ponas Alijo, vieną minutę. Sveiki, mėly kolegos. Štai matote, kuo baigėsi parlamento ir Sarkozy e, remiami nuotykiai. E, ir štai šiandien pasiekmes, dramatiška situacija tiek Libijoje, tiek Europos Sąjungoje. Ir ta situacija Europoje yra tiesioginė situacijos Libijoje pasiekmi. Kągi turiu meni, ogi kad šiandien kovojame su teroristais islamistais, nesvarbu, kurioje jūros pusėje jie būtų. Ir jau ir toliau diskutuojame su Tobruko parlamentu, kuris iš dalies atsakingas už šią situaciją. Kita vertus, kriminalinė padėtis. Turime išsiųsti aiškę žinę um, Malio ir kitų šalių lyderiams ir parodyti, kad mes aiškiai žinome, kas yra mūsų priešai, o kas yra draugai. Ačiū. Milan Mon, uh, pusantros minutės. Ačiū e, pirmininkė. E, Nepamirškime, jog Libijos klausimų buvo priimtas rezo, e, Junktinių tautų rezoliucija 2259, tai buvo tikrai svarbus žingsnis į priekį, tačiau vėliau pateikti pasiūlymai dėl vyriausybės Libijoje buvo atmesti. Ir šiandien turime situaciją e, vėl pergalvoti ir spręsti, nes e, padėtis kuo toliau, tuo labiau blogai ir nuo to kenčia šimtai tūkstančių žmonių turiu menį Daesh ir ekonominę padėtį. Atrodo, kad Daesh įsitvirtino Sirtos miestą ir destabilizavimas artimuosiuose rytuose tęsiasi. Taigi mums reikia pasiekti galutinį susitarimą dėl vienybės e, vyriausybės. Ir tai yra geriausias būdas siekiant stabilizuoti Libiją ir kovoti su Daesh, kadangi Libijos vaidmuo labai svarbus ir kaimininių šalių atžvilgių. Uh, Nepamirškime, kad e, Libija tai yra durys į Sahelio šalis ir tuo pačiu į Europos Sąjungą. Taigi vienybės vyriausybės sudarimas yra nepaprastai svarbus. Turime užtikrinti, kad Libija vėl žengs taikos ir stabilumo keliu ir tam turime bendradarbiauti ir įtraukti įvairius valstybinius ir regioninius lyderius, kad dabartinė situacija kaip įmanoma greičiau būtų pagerinta. Ačiū. Minutė ponui Parnio. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos. Uh, Laikas nuo gražių žodžių pereiti prie darbų, nes būtent to reikia, norint išspręsti chaosą Libijoje. Taip pat reikia konkrečių darbų, sprendžiant situaciją Tunise ir taip pat Europos žemynę. Tad raginu ES institucijas, tarybą ir vyriausią įgaliotinę nuo žodžių pereiti prie darbų. E, tam, turime e, remtis e, teisės principais ir suformuoti vienybės vyriausybę Libijoje. Turime tuo įtikinti to bruko parlamento ir turime išaiškinti, kad tai yra būtinas e, siekiant kovoti su Daesh, užtikrinti ekonominį stabilumą ir kovoti su žmonių gabentojais. Taip pat nepamirškime, kad mums reikės finansinės pagalbos ir ES iniciatyvų skirtų Libijos žmonėms. Pane Parnio, jums užduodamas klausimas pagal mėlynosios kortelės principą, ar priimate jį? Taip. Sì, volevo chiedere al collega se lui è d'accordo o no nel... Buonanno. Norėjau paklausti kolegos, Ar jo manimu reikėtų panaikinti embargo? Ar jūsų manimu panaikinus embargo mes pasiektume greitesnį susitarimą su Tobruko parlamentu? Nes šiandien Tobruko, Tobrukė esantis parlamentas teigia, kad šis embargas jiems sukelia daug kliūčių. Kokiagi jūsų nuomonė? Ponas Barnio. Atsakant į šį kolegos užduotą klausimą, uh, E, reikėtų šiandien pagalvoti, ar kaiminės šalis Alžyras, Marokas, Tunisas, Egiptas e, sutiktų dalyvauti diskusijose su Tobruko parlamentu ir kartu ieškoti diplomatinės išeities. Ir galbūt taip galima būtų pasiekti vienybės vyriausybės sudarimo. Tačiau yra tas esminis klausimas. E, E, pagrindinis klausimas nėra embargo taikymas. Pagrindinė problema yra tai, kad turime sudaryti vyriausybę ir kovoti su Daešu. Belderis. Ačiū pirmininkė. Niderlandai, kaip pirmininkaujantį valstybė, atstovaujama yra ir čia šiame posėdėje. Tai labai malonus ženklas. Libija tampa islamo valstybės e, kovotojų kovos lauku. Todėl labai svarbu užimti labai aiškę, griežtą padėtį. Islamistai ties plečia savo propagandą ir kviečia iš Sirijos kovotojus atvykti į Libiją. Taigi iškyla iš Libijos pavojus tiesiogiai būti įtrauktam ir mūsų žemynui. Libija siekia sudaryti nacionalinės vienybės vyriausybę, tačiau labai sunku tai padaryti, kadangi sunku sudaryti koaliciją su e, islamistais. Ką Jūs manote, ponas Kundus? Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš norėčiau paprašyti Europos lyderių pabandyti susitarti dėl labai greito nacionalinės vienybės vyriausybės suformavimo. Tai būtų proveržio momentas Libijai ir taip pat siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą visame regione. Taigi imkime imkimės veiksmų. Be suvienytos Libijos mes negalėsime išspręsti politinių, saugumo, humanitarinių ir ekonominių klausimų. Jeigu chaosas tęsis Libijoje, tai saugum, regiono saugumui ir toliau išliks didžiulė grėsmė ir grėsmė, kad migracijos rautai dar labiau padidės. Taigi taiga, taika ir stabilumas ir Mm, taikingi kaimynai yra labai svarbios prielaidos e, e, užbaigti šitą konfliktą. Labai svarbu atlikti ir reformas saugumo sektoriai. Siekime, kad Libija būtų mūsų partneris. Valenčiano. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti dėrybininkus kad jie pradeda dėrėtis dėl susitarimų. Reikėtų tiesiog paraginti valstybės teikti humanitarnę pagalbą Libijai. Šitą pažadėtą ir reikalinga pagalba vis dar nėra teikiama. Buvo susitarta dėl 2,5 milijardų eurų. 2,5 milijonų žmonių ta parama yra reikalinga, jinai turi būti teikiama kuo skubiau. Todėl reikėtų parauginti politinius lyderius, taip pat mūsų agentūrų atstovus, išorės veiksmų e, tarnybos e, vadovus, e, sakant, kad žmonės negali gyventi be tos paramos, kadangi jiems trūksta mailo, maisto, vaistų ir kitų būtiniausių dalykų. Bašyras, vieną minutę. Ačiū. Jungtinių tautų tarpininkus reikėtų paremti ir siekti, kad taika įsivyrautų Libijoje, kadangi situacija kelia nerimą ir gali būti dar papildomos intervencijos į šią šalį, o tai reikštų, kad situacija taps panaši į chaosą tarptautinė bendruomenė tiesiog turėtų daryti viską, kad padarytų teigiamą poveikį šiame regione. Ir jeigu to nepavyks padaryti Libijoje, tai pasiekmes bus e, neprognozuojamos ir Tunise. Ir tada bus tiesiog palaidoti visi e, m, arabų pavasario pasiekimai. Reikia tiesiog parodyti daug kantrybės ir spręsti e, Libijos problemą Libijos žmonių e, naudai. Labai svarbu, kad būtų vykdomos demokratinės reformos. Jeigu to nepavyktų, tai situacija taptų dar labiau dramatiška. Nu, Dėkoju toliau, ponas McAllister, vieną minutę. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, šita rezoliucija dėl padėties rizi, ri, e, Libijoje e, bando atkreipti dėmesį į šalį, kuri yra kryškelėje. Kaip šiandien, šia, šį vakarą girdėjome, humanitarnė krizė tik blogėja šioje šalyje e, ekstremistinės organizacijos Libijoje ir toliau veikia ir kelia vis didesnę grėsmę visam E, visam regionui ir e, tokiom šalims kaip Egiptui ir Tunisijai. Tunisai. Atsiprašau. E, aš tikiuosi, kad, aš tikiu, kad ES turėtų remti Libijos bandymus įvesti tvarką. Taip pat mes turime e, įvesti taikos paliaubas ir atitinkamą mechanizmą, kaip būtų galima stebėti. Ir manau, kad e, sėkmės Libijoje nematysime, kol nebus e, su, įsteigta nacionalinės vienybės vyriausybė. Ačiū. Dėkoju. Ponas Sant, vieną minutę situacija Libijoje darosi vis baisesnė. Įvairūs ekstremistai e, veikia e, šalyje. Reikia juos kiek įmanoma greičiau sustabdyti. Tačiau ES nusprendė e, laukti, kol bus įsteigta nacionalinės vienybės vyriausybė. Toks yra sprendimas. De, dėrybos dėl nacionalinės vienybės vyriausybės įstrigo ir e, tai vyks, e, e, tos dėrybos stringa dėl atitinkamų įvykių per pastaruosius kelis metus. Ir jos stringa nepaisant visų tarpininkavimo pastangų. Manau, kad reikia spręsti, priimti sprendimus dėl Libijos ateities. manau, kad e, reikia kiek įmanoma stipresnių veiksmų, kurie padėtų kovoti su islamo valstybe. Taip pat reikia skatinti kiek įmanoma greičiau, kad nacionalinės vienybės vyriausybė prisimtų visas įmanomas rizikas. Dėkoju, toliau ponas Petrovski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau keturis metus Europos, Europos su susirūpinimu stebi tai, kas vyksta Libijoje bet yra ir tam tikri europiniai reikalai. Pavyzdžiui, Europoje kyla grėsmė dėl terorizmo. E, todėl reikia kiek įmanoma greičiau skatinti nacionalinės vienybės vyriausybės įsteigimą. Junktinės tautos čia vadovauja dėryboms, e, tai yra teisingas kelias ir už tai pasisako taip pat ir mūsų frakcija. Tačiau mes turime turėti omenyje E, vieną dalyką. Mes, ba, mes neturime e, ieškoti kažkokių tai būdų, kurie padėtų stiprinti islamo valstybę. Libijoje persekiojami krikščionys ir netgi yra žudami. Į tai taip pat reikia atkreipti dėmesį. Dėkoju, toliau ponas Fisas, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš jau nekartą plenarinėme posėdėje sakiau, kad Libija yra žlugusi valstybė po to, kai buvo nuverstas Kadafis. Ir e, valstybė, e, ši valstybė dabar destabilizuoja visą regioną. Libijos e, pietus tapo ginklų, rinka ginklų turgum, turgum ir Libija susiduria čia su, keliom, su, su, susiduria su keliomis problemomis. Visų pirma, plečiasi islamo valstybės veikla ir jie juda vis arčiau e, naftos šaltinių. E, ir e, dėl to, kad valstybė priklausoma nuo naftos, e, jos e, ekonominė padėtis vis labiau blogėja. Todėl reikia imtis ir ekonominių priemonių, kad politinis susitarimas priimtas gruodžio 27 dieną būtų įgyventas ir būtų sukurta nacionalinės vienybės vyriausybė. Dėkuoju ponas Kan vieną minutę. Pone pirmininkė, reikia stabilizuoti Libiją, nes humanitarnė ir ekonominė situacija tapo didelę grėsmę islamo valstybę, e, dabar e, netgi gavo prieigą prie naftos šaltinių. Mes e, žinome, kad ES svarsto, reikia pastelgti karinius veiksmus, kad būtų duotas atkirtis islamo valstybei. Bet aš manau, kad Libijai reikia visų pirma teikti humanitarinę pagalbą ir teikti pagalbą demokratinėme politinėme procese Buvo, e, gruodžio mėnesį buvo priimtas susitarimas po kelių metų dėrybo, dėrybų. Aš manau, kad tik nacionalinės vienybės vyriausybė gali prisidėti prie stabilumo Libijoje. E, Ir e, todėl būtų labai svarbu, kad e, gruodžio mėnesio sustarimas dėl vyriausybės būtų kiek įmanoma greičiau įgyven, įgyvendinamas. O mes turėtume e, teikti humanitarnę ir politinę pa, paramą. Ir taip pat mes neturime leisti jokiam politiniam ar e, kariniam lyderiui e, užkirsti kelią demokratiniam procesui. Libijai nereikia naujo Kadafi. Dėkuojam veľmi pekne, pán predsedajúci. Líbia, krajina vzdialená len 300 Ačiū, pirmininkė. Libija tik tai 300 km nuo ES pietinės sienos ir praėjus keliems metams po Kadafi nuvertimo šalis tiesiog smenga į chaosą. Radikalai Daesh įsivyrauja šalyje ir pasisavina naftos telkinius ir finansuoja terorizmą. Libija tampa nelegalaus, gin, nelegalaus ginklų kontrabandos e, mm, buveinė, pažeidžiami, pažeidžiama žmogaus teisės, pabėgėliai gyvena labai sudėtingomis sąlygomis. Todėl labai svarbu kurti labai aiškę politinę šios šalies viziją ir teikti šiai šaliai humanitarnę pagalbą. Jeigu šios šalies situacijos nesuvaldysime, tai sulauksime sėkmių Europos Sąjungoje. Kelamp. Ačiū pirmininkė. Libija yra mūsų kaiminė valstybė, o situacija šioje valstybėje yra dramatiška. Politinis vakumas yra naudingas Daesh ir ekstremalioms politinėms jėgoms. Todėl labai svarbu, kad šita įtapa nepersikeltų į Tunisą, Egiptą, Sahelų salas ir į Europą. Viduržėmė jūros e, regione yra e, suskaičiuojama iki 3000 daeš kovotojų. Todėl ES turi dėti visas politinės ir humanitarnės pastangas remiant praėjusių metų gruodžio mėnesio politinį sustarimą dėl nacionalinės vyriausybės sudarimo. Jeigu tai nepasiteisins, tai mes tiesiog neturėsime kitos alternatyvės, kaip e, imtis karinių veiksmų su jungtinių tautų palaiminimu. Yes, okay, pane prezidente dámy Gerbiamas ponis ir ponai, praėjusią savaitę nacionalinės vienybės vyriausybės nepavyko suformuoti. O tai yra labai svarbi ir pakankamai tragiška naujiena, reiškinti, kad šitas regionas ir toliau bus destabilizuojamas, blogės humanitarnė situacija, blogės gyventojų padėtis ir bus destabilizuojamas Egiptas ir Tunisas. Šitas politinis vakumas labai naudingas politinėms jėgoms, kurios yra susijusios su ISIS. Nacionalinės vienybės vyriausybės suformavimas taip pat yra labai svarbus siekiant organizuoti jungtinių tautų organizacijas nukreiptas prieš uh, nelegales grupuotės. Todėl labai svarbu paraginti ES ir visą taptautinę bendruomenę, kad jos tiesiog dėtų pastangas stabilizuojant šią valstybę. Pereikime prie spontaniškų pasisakymų šio klausimu. Norėčiau pasakyti, kad penki kolegos norėtų kalbėti šiuo klausimu. Pospišil suteiksiu žodį pirmiausia. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš klausiausi diskusijos dalyvių labai atidžiai ir tiesiog gilinausi į kolegų pateiktą situacijos vertinimą. Iš tikrųjų situacija yra liūdinanti ir dėl šios situacijos galima sulaukti daugiau migrantų. Nebuvo paminėta kita grėsmė mums ir visiems, tai yra ES piliečių pagrobimas Libijos teritorijoje. Tiesiog tarybos ir komisijos atstovams turėčiau priminti, kad 15 metų kovo mėnesį vienas Čekijos pilietis Pavel Hrūza buvo pagrobtas, jisai dirbo naftos bendrovėje ir jisai buvo po pagrobimo laikomas ilgiau negu vienerius metus vienos iš teroristinių organizacijų. Kai bus mm, derimasi su įvairiomis grupėmis, reikėtų turėti tai omenyje, kadangi žmonių grobimai gali pasitaikyti ir dažniau. Ponas Marija, dėkoju, ponė pirmininkė. Dabartinė politinė ir ekonominė situacija Libijoje yra e, labai sudėtinga Libijos žmonėms. E, mes matome, kad e, bandoma e, renkti išpolius prieš svarbes naftos perdirbimo bendrovės. 80 e, procentų BVP priklauso nuo naftos sektoriaus. Neseniai e, Islamo valstybės teroristai išplėtė savo e, įtaką. E, po to, kai buvo nuverstas Kadafis, buvo iš karto bombarduojami uostai ir e, naftos bendrovės ir tada kilo didžiuliai gaisrai. Taigi šitos situacijos e, pasiekme yra tai, kad tūkstančiai žmonių paliko savo šalį. Dėl to dar labiau didėja migrantų srautas. Todėl yra savaime suprantama, kad visos ES valstybės narės turi kažką padaryti, kad būtų užkirstas kelias e, šitiems žmogų, žmo, žmonių teisų pažeidimams. E, aišku, mes taip pat turime žiūrėti, ką daro Turkija. Turkija iš tiesų remia teroristus, kurie veikia Libijoje. Dėkuoju, ponas Jakovčič. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai e, anksčiau kalbėjau apie Libiją šiame parlamente, aš sakiau, kad mes nenorime Kadafio diktatūros, mes norime demokratinės Libijos, tačiau mes nežinome, kaip to pasiekti. Ir mes nežinome, ar e, Libija pati to nori, nes e, iš tiesų situacija yra neįtikėtina, sunkiai suvokiama, kad tūkstančiai e, kovotojų e, destabilizuoja taikias šalis ir kad mes negalime išspręsti šios problemos. E, anksčiau e, praeitie e, mes galėjome sugriauti šalį, kurią valdė Kadafi. Tačiau yra sunku patikėti, kad ES neturi diplomatinių priemonių, kaip paveikti situaciją. Mums reikia kiek įmanoma greičiau spręsti situaciją. Dėkuoju, ponas Polčiak, vienai minutiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė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 nepadėsime jai. Mes turime ieškoti e, skirtingų e, sprendimų, kito, kito sprendimo, ne tik nacionalinės vienybės vyriausybės formavimo. Ir aš tikiuosi, kad Europos e, Sąjunga vaidins svarbu vaidmenį e, šiame procese. Nereikia palikti Libijos tokios, kokia ji yra dabar. E, Dėkoju, ponas Šok. Dėkoju. Europos Sąjunga ne teikia pagalbos Libijai po įsikišimo. Mes žinome, kad 42 e, metus šalį valdė diktatorius. Po Kadafio valdymo e, šalį apėmė pilietinis karas. Todėl nestebina tai, kas dabar vyksta. E, naftos infrastruktūros su, sugriovimas e, dar labiau skatina e, kovinius veiksmus ir jie gali pereiti ir į kitas šalis. Mes turime padaryti išvadas iš savo veiksmų ir teikti visą įmanomą finansinę ir saugumo bei politinę pagalbą mes turime palaikyti e, nacionalinės vienybės vyriausybę, kad ji būtų e, e, pakankamai stipri kovoje su vėžiu, kuris yra islamo valstybė. Dėkoju, baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar norėčiau steikti žodį ponui ministrui Kenders. Uh, thank you uh, very much. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Ačiū už šias įdomias diskusijas ir už išvalgas. Manau, kad visi e, sutarėme, kaip kad ir uh, sakė vyriausiai galiotinė, kad Libija yra labai svarbi mūsų užsienio e, ir saugumo politikai, kadangi Libija yra šalia Nigerio, Malio, šalia Egipto ir taip pat netoli Europos Sąjungos. Ir kaip jūs jau sakėte, dėl to e, Daesh e, stiprėjimas Libijoje kelia tik dar didesnę grėsmę. Ir visi suprantame, kad dabartiniai procesai nevyksta pakankamai greitai. Ir dėl to mūsų parama tik dar svarbesnė. Jeigu teisingai supratau, buvo e, sakoma, kad e, Libija yra arti Europos, Sąjungo, arti Europos Sąjungos, taigi grėsmė Europos Sąjungai taip pat didėja, aš tam visiškai pritariu. Ir tai tik dar kartai rodo, jog mums reikia kuo skubiau ieškoti politinio sprendimo, kad Libija pati galėtų kovoti su Daesh ir už pagerintų e, ekonominę situaciją. Taip pat e, turi, turi būti išspręsta e, humanitarinė krizė ir geriau kontroliuojami ir nevaldomi migracijos srautai. Visi suprantame, kad to galima būtų pasiekti, jeigu būtų sudaryta nacionalinė Libijos vyriausybė, kurią paremtų visi Libijos žmonės ir tarptautinė bendruomenė. Šiandien Libijoje veikia daugybė įvairių karinių grupuočių, įvairiose regionuose įsitvirtino Daesh. Nepaisant to, mes turime galimybę, kad ir nelengvą galimybę pasiekti kompromiso. Bet kokiu atveju mes turime užtikrinti, kad jokia forma, jokių formatų nebus remiamas Daesh. Ir Šiandien mūsų pareiga e, stiprinti ir remti e, taikę, e, nors ir nedidelę daugumą. Tam, kad Libija po penkerių metų krizės taptų stipresnė ir pagaliau taikia valstybė. Suprantu, kad kalbant apie šį regioną, norisi kalbėti ir apie planą B. Tačiau tarptautinė bendruomenė yra įsitikinusi, kad dabartinė e, pasiūlyta vyriausybė yra ta e, vienintelė galimybė užtikrinti e, taiką ir išvengti ekonominio kracho šalyje. Būtent dėl to ir e, mano ir vyriausios įgaliotinės e, nuomonė ieškoti kažkokių kitų kelių nebūtų tinkama. Būtent dėl šios priežasties mes remiame ir vykstančias dėrybas, vyriausių įgaliotinėse dalyvauja labai aktyviai. Ir ne vienas iš jūsų pasidžiaugė vyriausios įgaliotinės darbu, e, pasiektą pažangą gruodžio mėnesį ir pateikta iniciatyva bendradarbiauti ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet taip pat ir su vietos lyderiais e, tam, kad e, situacija būtų sprendžiama iš įvairių pusių įvairiais frontais. Tad E, kita vertus, supraskime, kad vyriausiai galiotinė negali visko nuveikti viena pati, tad mums reikia tiek tarptautinės e, bendruomenės paramos, tiek jungtinių tautų saugumo tarybos paramos New York'e. E, buvo minta humanitarnė krizė ir ši problema, manau, kad apie ją taip pat labai svarbu kalbėti. Šiandien politinė situacija labai sudėtinga, šalis susiskaldžiusi ir nuo, dėl to didžiausią kainą e, moka e, gyventojai. E, tad e, reikėtų pagalvoti apie humanitarinės pagalbos teikimą, tai taip pat nėra lengva. E, eko direktoratas numatė keletą projektų, kuriais e, humanitarnė pagalba e, skiriama tiems žmonėms, kuriems jos labiausiai reikia. Tai nereiškia, kad pagalba gauna visi tie, kurie, e, kuriems jos reikia, tačiau bet kokiu atveju iš to matyti, kad ES yra viena iš didžiausių humanitarnės pagalbos donorių e, Libijoje. E, Sprendžiant politinius iššūkius, e, reikia pakalbėti ir apie žmogaus teisų pažeidimus, nes tai yra glaudžiai susiję. Ir šiandien matome, kad įvairios e, sukarintos grupuotės e, naudoja prievartą, pažeidinėja žmogaus teisės. Tad būtina ir toliau apie tai kalbėti ir neužmiršti e, šio klausimo. Manau, tai įmanoma, jeigu ir toliau e, vyks e, sėkmingos, tinkamos politinės diskusijos, kurios jau yra apradėtos. Nesileisiu į detalės, tik pasakysiu, kad jungtinių tautų misija jau vyksta. Mes taip pat dirbame ir žiniasklaidos sektoriuje vyksta mokymai e, tam, kad tokių žmogaus teisų pažeidinėjimų būtų mažiau. Taip pat yra keletas projektų, skir, e, projektų skirtų e, demokratiniam perėjimui užtikrinti, bet viso to nedetalizuosiu. Aš suprantu ir tikrai nesu naivus, kad visas parlamentas siekia e, išspręsti situaciją Libijoje. E, tačiau e, tam reikia visų pritarimo ir visų demokratinių šalių paramos. Tad Tai padės ES kovoti ir su Daesh bei kitomis ekstremistinėmis grupuotėmis. Ačiū. Ačiū. Aštuoni pasiūlymai pateikti dėl rezoliucijos, tačiau diskusijos.